Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio. Pradėsime pasiaiškinimus dėl balsavimo motyvų. Ponas Patoljoci norėtų pasisakyti dėl pono Van Nistelrooy pranešimo. Prašau, ponė Antonijosi. Dėkoju, ponė pirmininkė.